pirmininko komisijos pavaduotojos e, ir įgaliotinės užsienio reikalams pareiškimas dėl padėties Eritrėjoje. Taigi dabar suteiksiu žodį užsienio reikalų ir saugumo politikos įgaliotiniai. Taip pat dar suteiksiu žodį ministrei kalbančiai tarybos vardu, poniai um, Hennis Platt. Plačer. Pone pirmininkė, ačiū, gerbėmiai parlamento nariai. Tikrai svarbu pasikeisti nuomonėmis dėl padėties Eritrėjoje. Tai yra labai nedidelė šalis Afrikos kišulyje, kuri nedingsta iš žiniasklaidos pranešimų, nes daugelis žmonių bėga iš tos šalies. Kas mėnesį daugelis iš jų bėga į Europą, ieškodami geresnio gyvenimo be politinės priespaudos, taip pat ieško ir galimybių įsidarbinti. Ir taip mes esame labai susirūpinę dėl rimtų, sunkių žmogaus teisų pažeidimų. Pagarba žmogaus teisėms yra pagrindinis ES užsienio reikalų politikos e, principas Tai taip pat įeina ir į mūsų dialogą su partneriais visame pasaulyje, įskaitant ir Eritrėjos institucijas. Per šį dialogą taip pat viešai mes reiškiame susirūpinimą dėl žmogaus teisų įsipareigojimų pažeidimų ir dar kartą akcentuojame e, būtinybę, kad Eritrėja gerbtų žmogaus teisės. Mes nekartą prašėme konkrečių veiksmų, pavyzdžiui, paleisti e, sulaikytusius, kurie laikomi nuo 2001 metų be galimybės susisiekti su išorės pasauliu, įskaitant ir e, švedą. Ir kalbame apie tai kiekvieną progą. ES taip pat reiškia susirūpinimą dėl žmogaus teisų padėties Eritrėjoje tarptautiniuose formuose, ypač e, Junktinių tautų žmogaus teisų taryboje ir mes raginame Eritreją bendradarbiauti su Junktinių tautų specialiojų pranešėjų ir Eritrejos tyrimo komisija ir suteikti galimybę apsilankyti e, savo šalyje. Mes manome, kad e, bendravimas su šia šalimi, kritiškas bendravimas yra geriausias variantas ES. Visų pirma, tas kritinis bendravimas E, suteikia galimybę akcentuoti, kokiu pokyčiu reikia, kad būtų sprendžiamos problemos. Tai taip pat suteikia mums galimybę e, teikti, kaip svarbu laikytis tarptautinių žmogaus teisų standartų. Izolacija tokiomis aplinkybėmis retai kada padeda. Antra priežastis, kodėl mes manome, kad kritiškas bendravimas su šalimi yra naudingas, yra kova su skurdu neatsižvelgiant į politinio režimo pobūdį, ES yra pasiryžusi remti e, gyventojus ir gerinti jų gyvenimo sąlygas, gyvendindama vystomosios pagalbos projektus. Reikia daug ką nuveikti, kad būtų e, sumažinta ta įtampa, ta našta, kuria, su kuria susiduria Eritrejos gyventojai. Eritrejos gyventojams trūksta maisto, trūksta ekonominių galimybių. Ir jie, jų beviltiškumas reiškia, beviltiška padėtis reiškia, kad daug žmonių, ypač jaunų, stengiasi palikti šalį ir jie dažnai leidžiasi į pavojingą kelionę, daugiausia Europos link, jie tampa lengvu žmonių kontrabandininkų taikiniu. Todėl ES vystomas, vystimosi fondas e, remia e, Eritrėje pagal tą programą yra numatoma geresnė prieiga prie e, energetikos išteklių, tai turėtų prisidėti prie ūkio augimo ir darbo vietų kūrimo. Pagal e, Europos vystimosi fondo programą ES numato priemonės, kaip gerinti žmogaus teisų padėtį Eritrėjoje. Taip pat yra ir trečias elementas, į kurį reikia atsižvelgti. Ši šalis e, yra strateginėje pozicijoje turi sieną su Sudanu, Etijopija ir Džibučiu taip pat turi prieigą ir prie Raudonosios jūros, tai reiškia ir prieigą prie Arabų pusėsalio. Ir e, konfliktai Arabų pasaulyje ir e, Jemenė keičia dinamiką Afrikos kišulyje Ir Eritrejos padėtį reikia vertinti ir šiame regioninėme kontekste. Izolacijos politika nepasiteisino. Tiesioginė ES parama, kuria siekiama gerinti gyventojų e, sąlygas, e, sumažina galimybę, kad gyventojai bus radikalizuoti ir pasiduos e, smurtaujantiems ekstremistams. Taigi mes prisidedame prie taikos ir stabilumo e, Eritrėjoje. Pirmininkė, baigdama, norėčiau pakalbėti apie migracijos ir prieglopščio klausimus. Nuolatiniai migrantų ir prieglopščio prašytojų srautai iš Eritrėjos yra didelis iššūkis. Eritrėja yra svarbi kilmės šalis. E, prieglopščio prašytojai iš Eritrėjos paprastai pripažįstami kaip asmenys, kuriems reikia tarptautinės apsaugos ir daug jų yra priimama ES. Eritreja taip pat yra aktyvi ir kartumo proceso dalyvė. E, ne, tame procese yra kalbama apie mm, žmogaus teisės ir be kitų dalykų sienų apsaugą. Kalbėdami apie žmogaus teisų padėtį, taip pat gerindami sąlygas gyventojams Eritrėjoje, turėtume uh, sugebėti įveikti tam tikrus migraciją skatinančius veiksnius. Ir tai taip pat bus ir mūsų reakcijos į dabartinę migrantų krizę dalis. Turiu pasakyti, kad mes aktyviai dirbame su Eritreja, jos žmonių labui. E, noriu tai dar kartą akcentuoti. Ir taip, tas kritiškas bendravimas e, yra ir mūsų interesas ir tai yra vienintelis būdas siekti, kad situacija pakryptų norimą linkme Eritrėjoje ir kitur. Ir tas tie mūsų ryšiai yra grindžiami gerų supratimu, kokia dinamika ir kokie iššūkiai vyrauja šalyje ir tai yra geras būdas teigiamiams pokyčiams paskatinti. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Ministrė, dabar laikas frakcijoms. Pirmiausia, ponas Štyr, vieną minutę. EPP vardu. Prošle godine imali smo u ovom domu. Pirmininkė, praėjusiais metais diskutavome apie Eritrėją. Dauguma frakcijų skeptiškai vertino tai, kad komisija teiktų vystomąją pagalbą. Buvo sakoma, kad jeigu vystomoji pagalba būtų teikiama, reikėtų akcentuoti gerą valdyseną ir pagarbą žmogaus teisėms. Nuolatiniai žmogaus teisų pažeidimai, kurios daro diktatūros režimas, yra viena pagrindinių priežasčių, kodėl žmonės bėga iš Eritrejos ir vyksta į Europą. Programa, kurią pasiūlė komisija, yra sutelkta į investicijas energetikos sektoriuje ir tik nedidelė dalis yra skirta efektyviam energetikos sektoriaus valdymui. Tai reiškia, kad ta programa neatspindi parlamente vykusių diskusijų išvadų. Mes pateikėme neigiamą rekomendaciją dėl tos programos e, vystimosi komitete, tačiau į tai nebuvo kreipiama dėmesio ir komisija per EDF sesiją vienbalsiai patvirtino e, tą programą. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į mūsų rezoliuciją, kurioje mes primename apie tarp institucinį susitarimą, kad e, Europos parlamentas turėtų galimybę geriau kontroliuoti, kaip naudojamos Europos vystimosi fondo lėšos. Ačiū toliau. Ponas Noizer, ačiū pirmininkė, gerbiama ministrė. Aš džiaugiuosi tuo, kad e, šiandien e, svarstome Eritrejos padėtį, nes žmogaus teisų padėtis toje šalyje yra katastrofiška. E, viskas akivaizdu iš e, Amnesty International ataskaitos. Šioje šalyje yra tūkstančiai politinių kalinių ir jų šeimos nariai e, iš viso neinformuojame apie tai, kas vyksta kalėjime ir kokia yra kalinamo asmenų būklė. Taip pat būtina paminėti, kad e, dėl e, vidaus politikos priežasčių Eritreja e, sako, kad reikia išlaikyti nepaprastąją padėtį, praktiškai karinę padėtį. Šalyje gyvena 5 milijonai žmonių, apie 300, apie 3 milijonai žmonių, 300 tūkstančių iš jų yra kariškiai, iš šalies jau išvyko 300 tūkstančių žmonių. Mes, ES, vykdydama įvairius projektus Eritrėjoje, turime galimybę padėti pakeisti. Nepakanka pasakyti, kad e, žmonių padėtis yra labai sunki. Mes, Europos parlamentas, turėtumėm e, būti e, įtrauktas į sprendimų prieimimą. E, taip kaip taryba ir komisija elgesi su Europos parlamentu, tikrai e, mums nepadeda, ar tai tikrai nepadeda Eritrejos žmonėms. Dėkoju. Toliau Mark Zemes Maker, prašom. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų būtina spręsti e, Eritrejos žmonių padėtį. Aš manyčiau, kad vis dėlto sprendimas e, e, dėl e, finansavimo Eritrėjai nebuvo pats geriausias. Europos parlamentas tą sprendimą nebuvo įtrauktas. Eritrėjos žmonių kančios yra kontro, ignoruojamos. Eritrė yra tai ar, tarsi atviras kalėjimas, kur žmonės gyvena nuolatinėje baimėje. Jie yra persekiojami, toje šalyje nėra žodžio laisvės, susivienimo ar asociacijų laisvės. E, nuo pat jauno amžiaus e, jaunuoliai privalo tarnauti kariuomenėje, jie nebegalo mokytis Tai irgi paaiškina, kodėl iš Eritrejos žmonės tiesiog plūsta į ES ir Eritreja pažydinėjimo žmogaus teisės. Jeigu Europa padidintų finansavimą Eritrejai, tai reikštų, kad Eritrejoje gali, galima būtų dar intensyviau vykdyti represijas tiesiog yra pasinaudojama mūsų lėšomis, jeigu mes finansavimo nesėjame su žmogaus teisų gynimu. E, daugelis pabėgėlių, e, netgi jeigu patenka ir Europos Sąjungoje, Europos Sąjunga nėra saugus, nes Eritrėjos persekėjo, jos vis tiek verčia mokėti pajamų mokesčius kyla pavojus ir e, jų šeimoms. Jungtinės tautos jau atliko savo tyrimą, e, taip pat ir išorės veiksmų tarnyba. Na ir dabar tikrai atėjo pats laikas imtis realių ir ryštingų veiksmų. Ačiū. Dankjewel, thank you much indeed. Labai ačiū. Toliau Alda frakcijos vardu B3, Besera, Bastrečėja. Prašom, dvi minutės jums. Ačiū pirmininkė. Šiandien ryte jau vyko diskusija apie uh, kvestionuojamą susitarimą tarp ES vadovų ir Turkijos. Mes išreiškėme savo nusivylimą tuo susitarimu kyla daug e, problemų dėl pabėgėlių srautų Europos Sąjungoje ir Europos parlamentas sakė, kad e, kol kas įmamasi tik trumparegiškų priemonių. Šiandien buvo patvirtinta rezoliucija, kuris susijusi su šimtų milijonų žmonių. Dabar mes kalbame apie tai, kad per ateinančius penkerius metus reikėtų skirti 200 milijonų eurų Eritrejai kaip vystamąją pagalbą. Bet mes turime būti tikri, kad šios šalies vyriausybė sistematiškai nebepažeidinė žmogaus teisų. Mes turime aiškiai pasakyti, kad nenorime patvirtinti tokios programos, kuri kelia abejonių. E, tikrai kyla abejonių dabar, kad lėšos nepasieks to tikslo, kuriam jos skirtos. Mes ir toliau uh, turime uh, tirti žmogaus teisų pažeidimus Eritrejoje. Dabar Eritrejos žmonės labai kenčia. Um, Europos Sąjunga nori skirti šaliai 200 e, milijonų eurų, bet tai reiškia, kad ir Eritreja turi imtis veiksmų. E, galų gale e, reikia atsikratyti diktatūros, žiūros diktatūros Eritrejoje. Reikėtų tokios programos, kuri padėtų spręsti ir šios skurdžios šalies struktūrinės problemas. Reikėtų daryti viską, kad žmonės Eritreja galėtų gyventi ir išgyventi ir kad būtų ginamos jų teisės. Ačiū. Dėkoju. Toliau GUE NGL vardu, pane Veržijat, prašom, vieną minutę. Na, būčiau mielai kalbėjusi dvi minutės. Na, visų pirma, norėčiau pasidžiaugti šią rezoliuciją, pirmoji po 2004 metų. E, Eritreja yra turbūt blogiausia e, e, diktatūra pasaulyje, tai yra Afrikos šiaurės Koreja. Daugybė žmonių bėga nuo karinės tarnybos, kuri reiškia tikrą ve, vergyją. Diaspora yra ketuojama. Ir Eritreja praktiškai nutraukė savo ryšius su Europos Sąjunga. Taigi, kur einama? E, iš tikrųjų, nėr, ne viena nevyriausybinė organizacija negali dirbti toje šalyje. Kaip gali būti įgyvendinami elektrifikavimo projektai, e, kokį politinį dialogą galima vykdyti su tos šalies vadovais, kurie pareiškia, kad ES negali daryti jokios įtakos. Taigi kokių garantijų galime suteikti pabėgėliams, kurie kerta Eritrejos sienas? visa tai, manau, tikrai nepadės mums nei sumažinti skurdo, nei sumažinti įtampos e, toje šalyje ar visame regione. Greičiau jau priešingai. Greens, uh, Ačiū dabar žaliųjų vardu, ponia Sargentinė. Ačiū pirmininkė. Dar niekada nebuvo taip, kad vystomoji programa skirta kažkuriai šaliai būtų vienbalsiai patvirtinta. Tai vyko praėjusiais metais, kai buvo numatoma 200 milijonų eurų paramos. Yra sakoma, kad e, ta parama skiriama spręsti pavėjėlių krizę. Eritrėjos gyventojai bėga iš to šalies dėl to, kad badauja, jie leidžiasi į pavojinga kelionė. Ir visų pirma, jie turi mm, prasmukti pro sienos apsaugos darbuotojus, kurie yra pasiruošę šaudyti. Net jeigu jie ir jiems pavyksta ištrūkti, tai tada jie yra šantažuojami, jiems yra uždedami mokesčiai. Mes turime plėtoti dialogą su prezidentu Efeuaki, bet mm, Dialogas turi būti toks, koks vyksta su Turkija, tai yra turi būti mokama už sienų kontrolę. Ačiū dabar FDD frakcijos vardu. Ponas Hoken, ačiū pirmininkė. Nepaisant to, kad Eritrijoje gyvena tik 6 milijonai žmonių, tai yra Eritrijos gyventojai yra antroji pagal dydį etninė grupė dabartinėje migrantų krizėje. E, daugelis, tai yra susijęs su šalies žiauria karinė diktatūra e, e, ir karinė tarnyba, privaloma karinė kantryba, o ne ekonominiai sunkumai. Todėl norėčiau paklausti, kodėl ES mano, kad reikia stiprinti Eritrejos diktatorių, des, despotiškų lyderių ekonominę galę. Tai yra dar vienas pavyzdys, kaip ES aklai meta Britų mokesčių mokėtojų pinigus į tą šalį, kur nelabai supranta, kokios yra problemos ir kokios yra pagrindinės problemų priežastis. Uh, Ačiū labai. Toliau. Ponas Fenta. Vieną minutę, prašau. Ačiū, pirmininkė. Eritrija tapo nepriklausoma 23 metais ir tuomet vylėmės, kad šalis bus demokratiška. Tačiau taip pat, taip pat konstitucija numatė ir žmogaus teisų pagarbą, tas viršinybė ir taip toliau, bet jinai niekada buvo įgyvendinta. Šalyje taip ir nevyko rinkimai. Tai yra totalitarinis režimas. Ten negerbiamos žmogaus teisės, ekonominė situacija labai sudėtinga, taip pat dėl ir sausurų. Dėl to žmonės masiškai emigruoja. Skaičiuojama, kad 5000 žmonių šalį palieka kas mėnesį. Valstybės plėtoros programa, kuri buvo patvirtinta Eritrėjai, tai yra tik vienas žingsnis, kaip padėtume to šalies piliečiams, tačiau vėlgi tik per labai trumpą laiką galima mažinti skurdą, tačiau tai neišspręs visų ten esančių problemų. Tam, kad Eritrėja galėtų eiti nuolatinės plėtros keliu, reikia struktūrinių reformų šalyje. Ačiū. Dėkoju. Toliau McKevin. Pusantros minutės, prašau. Pone ministrė, aš esu vystymus komiteto narė, pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad va, didžiuojasi mūsų plėtros politika, vystymus politika. Tačiau sutarimas dėl Eritrėjos, na, nėra vienas iš tokių dalykų, ko didžiuojasi. Kolegos iš kitų frakcijų pasisakė dėl to, kokia yra siubinga patys Eritrėja, kaip ten pažydžiama žmogus teisės. Dėl to lapkričio mėnesį mūsų komitetas vienbalsiai paprašė kad nebūtų priimama jokių naujų sprendimų dėl naujos programos, jeigu prieš tai nebus dialogo su e, parlamento ir ministrais. Tačiau jūs vis tiek e, žiūrėkite tolyn ir pasirašėte tą sustarimą. Nes jūs net ir formaliai nesikreipėte į komitetą, net nepranešėte apie tai parlamentui. Tikiuosi, kad daugiau tai nepasikartos, nes tai sprendimas yra labai svarbus. Manau, kad tuomet, kai bus tvirtinamos išlaidų programos, parlamentas bus labiau įtrauktas. Toliau, ministrė kalbėti, kad, kad para, parama eis skurdui mažinti, tačiau 87 procentai lėšų skiriami energetikos projektams. Tačiau kam tie pinigai keliauja? Privatos sektorius ten nėra, tad kas, kas gauna tas pinigus? Toliau. Eritrėja traukiama į bendrą atsaką į kri, migrantų krizę. Tai labai skep, na, skeptiškai tai vertinu eritrejiečių, kurie gauna priglobstį mano šalies skaičius mažėja. Tačiau matome, kad jie bėga nuo politinės sistemos, nuo baisios politinės sistemos. Jie nėra migrantai. Dėl to negalima daryti jokių ryšių tarp ryšių su Eritrėja ir su pabėgėlių srauto mažinimu. Ačiū. Labai ačiū. Toliau. Pone Makaven, ar jūs primsite mėlas kortelės klausimą? Pono Jazdovski. Taip ar ne, primsite ar ne? Taip, taip. Prašau, ponio Jazdovski, prašau. Pone Makavan, gal jūs ir teisi, sakydama, kad parama ir trėjai yra blogai nukreipta ir kad nebus elnės naudos šitos paramos. Tad kokia jūsų išvada? Ką galima pozityviai čia nutarti, kaip galima geriau paramą nukreipti, kaip suvaldyti išlaidas, jeigu pinigai nukreipiami ne ten, kur reikia. Siūlykite pozityvų sprendimą, už tiesiog kritikavusi. Įdomu, kokie jūsų yra mintis, ką siūlytumėt. Prašau, ponė. Ačiū, na, labai sunku bendrauti su vyriausybė, kuri taip sirbingai pažydžia žmogaus teisės. Ir aš iš viso svarstau, ar įmanoma turėti paramos programą tokiai vyriausybei. Tad ko dabar prašau, tai kad būtų numatyta sistema. Kol kas pinigai dar nepaskirstyti, tad kol pinigai dar nepaskirstyti, reikia vis tai gerai apgalvoti ir reikia įtraukti parlamentą. Būtent to prašau. Ačiū. Ačiū. Toliau Sančias Kaldentai. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Europos Sąjunga pasiraštartė su Eritrėja, pagal kurią Eritrėja gaus 200 milijonų eurų, kurie skirti visų pirma energetikos projektams. Tačiau tai nepadės sumažinti skurdo. Ir tie pinigai iš tikrųjų atiteks Europos įmonėms bei korumpuotiems pareigūnams pasirašėme sutarimą su Eritrėja bei kitomis regiono šalimis, vadinamą Hartumo sutarimą, kuriame buvo kalbama apie migraciją. Eritrėja turėtų tapti buferinę šalimi, kurėtų da, turėtų padėti kontroliuoti sienas. Tačiau Eritrėja diktatūra, ponis ir ponai. Ten sistemiškai pažinimo žmogaus teisės. 20 procentų žmonių, kurie per viduržymį jūrą keliauja į Europą, yra iš Eritrės. Taigi vienas iš penkių Taip ir todėl, kad žmonės bėga nuo režimo. Kaip tik įmanom bėga? Na, čia matome cinišką elgesį, kad štai legitimuojama diktatūra tam, kad būtų apginti mūsų geopolitiniai ir saugumo interesai. Tuo pačiu metu užmerkiamos akis prieš dramatišką situaciją, kuris klostė šiame, šiame režime. Negalime finansuoti korumpuoto režimo. Ačiū. Labai ačiū. Na, o dabar suteikiu žodį ponui e, Kastaldo. Vieną minutę prašom. Ačiū, pirmininkė. E, visą laiką labai svarbu palaikyti dialogą su užsienio šalimis, bet dar svarbiau yra atsirinkti tas šalis, su kuriamis tas dialogas turėtų būti palaikomas. Eritreja, kažin ar galima pasitikėti. Mes turėtumėm uh, E, nepamiršti, kad Eritrėjoje pažydinėjamos ir nepilnamečių teisės, dėl to jie yra priversti per Sudaną ir Libiją bėgti į Europą. Taip pat e, daug žmonių yra įkalinti, jie laikomi nehumaniškomis sąlygomis, kankinami, yra labai daug politinių kalinių, kai kurie žmonės tiesiog dinksta. Uh, Ir kažin ar tai įkvepia pasitikėjimo e, Eritrėje. Yra būtina, kad e, Eritrėje imtųsi e, ryštingų priemonių. Reikia kovoti su skurdu, nes ir skurdas yra migracijos priežastis, bet Eritrėja turi imtis realių veiksmų. Jeigu mes padėtumėm tokiai šaliai, tai reikštų, kad mes tiesiog pasmerktumėm to šalies gyventojus. Europos parlamentas turi aiškiai pasakyti, kad būtina ginti Eritrejos e, žmonės ir taryba į tai privalo atsižvelgti. E, Ačiū toliau, Moris Ponga. Pirmininkė, padėtis Eritrejoje yra kritiška. Kiekvieną mėnesį tūkstančiai Eritrejos gyventojų e, bėga iš savo šalies dėl žmogaus teisų pažeidimų. Ir jungtinių tautų pranešimai ir tyrimai e, šią temą, taip pat ir specialiojo jungtinių tautų pranešėjo pareiškimai dėl žmogaus teisų padėties Eritrėjoje kelia susirūpinimą. Vystimosi komitetas e, bando atkreipti į tai Europos komisijos dėmesį. Ten yra Eritrėjoje yra per daug žmogaus teisų pažeidimų ir mes vykdome e, demokratinę kontrolę dėl valstybės šalims skirtų programų ir noriu atkreipti dėmesį, kad nebuvo įsiklausyta į mūsų komiteto e, nuomonę. Ir mes, jeigu ES nori padėti Europo, Eritrejos piliečiams, tai labai svarbu, kad būtų e, atsižvelgiama į žmogaus teisų pažeidimus ir kad būtų užimtasi priemonių tiems pažeidimams kad būtų užkirstas kelias tiems pažeidimams. Ačiū, ar sutinkate atsakyti į klausimą pagal mėlynąją kortelę iš pono salį? Pono Šani klausimas. Ačiū. Gerbiamasis parlamento nariai, kalbėjote apie žmogaus teisės ir Jūs rėmėtės savo pasisakymę žmogaus teisėmis, tačiau e, keletas čia pasisakiusių kalbėjo apie korupciją. E, buvo sakoma, kad režimas paima visą pagalbą, kuri yra skirta žmonėms, bet ir neperdėta jo žmonėms. Ką Jūs apie tai manote? Ar manote, kad taip ir yra, ar mes vis dėlto susidurėme tik su žmogaus teisų problemomis? turėtume atsižvelgti į šios dalykus, e, vykdydami savo politiką, turime atsižvelgti į vairias sąlygas - korupciją, žmogaus teisės ir taip toliau. Ačiū. Ačiū, kolega. Na, norėčiau pasakyti, kad e, Eritrejos vyriausybė turi atlikti savo vaidmenį e, kovodama prie žmogaus teisų pažeidimus, o mes turime kelti sąlygas dėl tos paramos, kurią teikiame Eritrejai. Ačiū. Merci beaucoup. Euh, Merci. Labai ačiū, gerbiamas parlamento nariai. Na, o dabar norėčiau suteikti žodį ponui Enrique Gerero Salom, prašom. Pusantros minutės jums. Ačiū pirmininkė, gerbiama ministrė. Šį rytą mes ilgai diskutavome šioje salėje apie pabėgėlių krizę e, Europos Sąjungoje. Ir ko gero būtų teisinga pasakyti, kad e, kai kalbame apie pabėgėlių krizę, tai ne visas dėmesys e, skiriamas Eritrėje yra ir Sirija, ir Irakas, bet e, tikrai nemažai pabėgėlių atvyksta ir iš Eritrėjos. 400 tūkstančių gyventojų, 9 procentai visos populacijos. 9 tūkstančiai žmonių kiekvieną dieną palieka Eritrėje. Ir šie žmonės uh, tampa pabėgėliais visame pasaulyje. E, tų pabėgėlių e, šiuo metu jau yra apie 60 milijonų e, gyventojų. Tai yra tiek pat gyventojų, kiek pavyzdžiui Junktinė karalystė arba Prancūzijoje. Eritrėje yra persikėjami gyventojai, nevyriausybinės organizacijos, yra pažydinėjamos pagrindinės žmogaus teisės ir laisvės. Uh, Taip pat Eritreja nėra prisijungusi prie kankinimus draudžiančios konvencijos. E, mes turime palaikyti e, e, ryšius su Eritreja, bet mūsų teikiama pagalba turi būti susijęma su tam tikromis sąlygomis. Būtina užtikrinti, kad Eritreja imtųsi spręsti problemų. Uh, Noriu pritarti ir tam, ką pasakė mano komiteto pirmininkas. Europos parlamentas taip pat turėtų būti įtrauktas į visą šį procesą. Mes norime, kad mums tektų irgi aktyvus vaidmuo. Labai ačiū, gerbiamas parlamento nary. Na, o dabar norėčiau suteikti žodį Marija Gabriel. Prašom, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Pone ministrė, padėtis Eritrėjoje ir mūsų santykiai su šia šalimi puikiai iliustruoja, kokiu iššūkiu kyla ES. Viena vertus, reikia užtikrinti vystimosi politikos e, žmogaus teisų ir migracijos nuoseklumą, kita vertus, reikia e, taikyti ir savo priemonės e, spaudimą ir svertus, kad ši šalis pradėtų demokratizacijos ir žmogaus teisų užtikrinimo procesą. Čia turiu dvi pastabas. Reikia geriau panaudoti vystimosi fondą. Šis parlamentas jau mm, pateikė raginimų, kad e, ši programa e, būtų siejama su e, užsienio reikalų politika, kad Eritreja taptų mm, atviresnė ir stabilesnė. Tačiau dabartinėme migracijos kontekste, žinodami, kad 2014 metais Eritrėjos gyventojai buvo antroji pagal dydį grupė atvykusi prie Italijos krantų po Sirų, reikia galvoti ir apie kartumo procesą ir kotonų susitarimą. Šias priemonės reikia geriau panaudoti e, eritrėjiečių naudai. Ir Taip, dabar susidurėme su neteisėta migracija ir manau, kad Eritreja galėtų būti tas pavyzdys, kur mes turėtume sugebėti mobilizuotis. Džinkuje. Labai ačiū. Dėkoju. Norėčiau pasakyti, kad pas mus atvyko Solidarino judėjimo delegacija. Ši delegacija sėdi lankytojų tribūnoje, norėčiau ją ko nuoširdžiausiai pasveikinti. Na, o dabar norėčiau suteikti žodį poniai Anai Gomeš. Prašom, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Eritrėja yra sistematiškai pažiūrinėjama žmogaus teisės. Uh, Taip pat e, e, gyventojai yra šaukiami į neribotą karinę tarnybą. E, tai reiškia, kad vyrai tarsi laikomi vergais. Kiekviena, kiekvienais metais šalį palieka 9 procentai gyventojų. Eritreja nėra veikianti šalis, ji neturi nacionalinio biudžeto, nėra nevyriausybinių organizacijų šioje šalyje. Dar 2011 metais ES e, patvirtino vystimosi planą su 200 milijonų e, e, biudžetu. Bet jeigu Eritrėja nieko nedarys, tai ir toliau pabėgėliai iš šios šalies plūs. Būtina, kad būtų pagerintos Eritrėjos žmonių gyvenimo sąlygos. Ar e, e, Europos komisija tikra, kad ši programa bus naudinga? Mes tam prieštaraujame. Šioje šalyje nėra jokios demokratinės kontrolės, nėra jokių e, priežasčių manyti, kad šios lėšos nebus panaudojamos korupcijai ar kitokiais panašiais tikslais. Yra būtina, kad šalis vykdytų reformas ir taip pat būtina, kad nepriklausomos organizacijos griežtai kontroliuotų, kaip Eritreja gauta e, e, parama e, panaudos. Ačiū. Dėkoju, o dabar Joachim Celler, prašom. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė, gerbiama ministrė. Kiekvieną dieną žmonės bėga iš Eritrejos ne vien tik tais dėl ten vyraujančio karo, bet ir dėl to, kad šio šalies prezidentas įvedė tokią diktatūrą, kad žmonės nebegali kvepuoti. Dabar planuojama šiai šaliai skirti 200 milijonų eurų Na ir 120 milijonų iš tos sumos turėtų būti skiriama geriam, geram valdymui, bet čia yra tiesiog pasityčiojimas. Jau buvo anksčiau e, paskirta 200 e, e, milijonų eurų, vėliau ta suma buvo sumažinta iki 35 milijonų, nes šalis nepademonstravo jokio bendradarbiavimo. Panašu, kad E, visa tai, e, tas faktas, kad Eritrė nesugeba tinkamai panaudotų lėšų, nestrukdė komisijai vėl skirti Eritrėjai pagalbos. Yra būtina, kad Europos parlamentas vykdytų kontrolę. Man atrodo, kad mūsų parlamente parengtame pranešime e, yra nubrėžtos puikios tolimesnio darbo gairės. Dėkoju. O toliau Marita Ulpskok. Vieną minutę jums prašom. Dėkoju pirmininkė. Gerbiama ministrė. Daugiau kaip 5000 dienų 5281 dieną, tiksliau daugiau kaip 14 metų, Eritrejoje yra tiesiog kalinamas e, e, švedų žurnalistas. E, artimieji apie jį nieko nežino. Situacija yra, nėra unikali, nes šioje šalyje yra begalė politinių kalinių. Eritrejoje nėra žodžio laisvės, yra sistematiškai pažeidinėjama žmogaus teisės. Na, o šalies vyriausybė tikrai labai apkarpia žmogaus teisės. Problemų sąrašas yra begalinis. Mes norime skatinti demokratiją, teisės viršenybę, žmogaus teisės ir laisvės. Tai yra mūsų misija. Ir be abejo, tai turi būti taikoma ir bendradarbiaujant su Eritreja. Aš sveikinu šią rezoliuciją. Bet mane domina, e, ką ketina daryti komisija dėl mano minėto švedų žurnalisto. Ačiū, toliau ponas Adaktuson, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti už gerą penktą rezoliuciją dėl situacijos rytrėje. Taip pat dėkoju už tą parmą, kurią išsakėte man. Taip pat dėl Davido Izako, kuris yra Švedijos pilietis ir jau beveik 15 metų yra kalėjime Eritrėjoje, baisimis sąlygomis ir įsikantas tik dėl to, kad gynė žmogaus teisės. Tad tas faktas, kad Europos parlamentas dabar reikalauja net nedelsant paleisti politinius kalinius, yra labai svarbu. Tačiau reikia padaryti daugiau. Žmogaus teisės pažydimai, jeigu jie tęsis, tikrai turi atnešti pasiekmių ilgalaikiai plėtros politikai nukreiptai į šią šalį, kad Europa atsiduotų pinigus be jokių sąlygų, neįmanoma, tai neprimtina. Reikia numatyti sąlygas pagarba žmogaus teisėms ir Davido Įsako paleidimas, taip pat kitų politinių karių paleidimas, tai yra esmės sąlygos. Reikia įsivertinti padėtį ir atkreipdėmėsi tai, kad dėja Eritrėja yra korumpuota valstybė. Ačiū. Dėkoju. Toliau žodis Palmės Nari Franzulika. Nari Franzulika. Ačiū, ponė pirmininkė, taip gražiai kalbate rumuniškai. Ponis ir ponai, ES nutarė pratesti plėtros paramą rytėjai ir, kaip buvo minėta, kalbama apie 200 milijonų eurų. Ir vis tai nepaisant to, kad vertinimo grupė plėtros komitete Europos parlamente, kurį aš pirmkauju, prašė 15 metų lapščio pirmos dieną biudžeto komiteto nepatvirtinti. To laukiant tolesnių diskusijų. Panašu, kad į parlamento nuomonę neatsižvelgiama. Deja. Čia pagrindinė problema yra žmogus teisų padėtis Eritrėje, kuri labai seniai prastėja. Situacija yra labai bloga toje šalyje. Piliečiai yra be pagrindo sulaikomi. Jas, jie kalinami dėl nepagrįstų priežasčių, pavyzdžiui, už tai, kad jie tarkim kritikuoja vyriausybę, arba tai, kad, pažiūrėjau, praktikuoja neoficialią religiją, arba kad vengia karinės tarnybos, ar bando išgelbėti savo šalį, arba bando pabėgti šalies. Dabar eritriečiai sudar trečią didžiausią grupę asmenų, kurie bando patekti į Europą. Tačiau Europa neatsižvelgia tai ir prašau, kad į mūsų spėdimus būtų atsižvelgiama. Labai ačiū. Labai dėkojame. Toliau catch the eye procedūra. Bram Hayes. Prašau, minutė. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikiuosi atimiausiu metu apsilankyti Eritrėje per atimiausias kelias savaitės kartu su Airijos NVO, kuris įma maisto sutikimo saugumu. Ir tikiuosi į Eritrėje nuvežti rezoliucijos žinę, kuri tikiuosi rytoj bus kolegų patvirtinta. Reikia užtikrinti žmogaus teisų gynimą. Ir taip pat reikia na, turėti galvoje, kokia yra korupcija Eritrėje. Bet taip pat reikia užtikrinti, kad, kad dabar ir tuomet, kai Europos piliečiai finansuoja Eritrėją, tai ta nauda būtų nukreipiama Europos pilie, Eritrėjos piliečiams, o ne kam nors kitam. Tad noriu pasisteiškę žinia jums, ministrė, komisijai, tai tarybai, pane pirmininkai, kad reikia numatyti privalomas sąlygas dėl finansavimo, kad mes kaip Europos piliečiai matytume, kad sąlygos yra numatomos tiek Eritrėjai, tiek kitoms valstybėms, sąlygos dėl žmogaus teisių, kad e, būtų sąlygos, kuriomis turi vietinė vyriausybė sutikti su, su, su mūsų parama. Džiaugiuosi tuo, kad bus kalbama rezoliucija. Taip pat suprantu, kad reikia tai padaryti pažangos Davido Aiziko atveju dėl jo kalidimo. Taip pat reikia užtikrinti, kad Europos pinigai, kurie pateks į Eritriją, turi būti, turi būti naudingi Eritrijos piliečiams, nekam kitam. Ačiū pirmininkė. Ačiū toliau Nikola Kaputo. Vieną minutę prašom. Ačiū pirmininkė. Eritreja e, yra daugelio pabėgėlių kilmės šalis. E, Jungtinių tautų ir Human Rights, Right Watch domenimis e, šioje šalyje yra nuolat pažytinėjama žmogaus teisė, žmonės kankinami, dinksta, įkalinami. Ir ši šalis uh, E, santykius su kaiminėmis šalimis nurodo kaip priežastį, kodėl šalyje yra palaikoma tarsi nuolatinė karo padėtis. E, Nekarta šios šalies buvo bandoma nutraukti dabartinę padėtį. E, šį klausimą reikėtų kelti ir vadovų taryboje, nes iš Eritrėjos plūsta pabėgėlių srautai. Bet teikiama pagalba šaliai turėtų būti siejama su atitinkamomis pačios šalies taikomomis priemonėmis. Marijas, parakalo. Ačiū. Tomas Marijas. Ačiū pirmininkė. Po to, kai jungtinių tautų e, žmogaus e, teisų taryba nekarta pareiškia, kad E, Eritrėjoje pažeidinėjamos e, žmogaus teisės, galima konstatuoti, kad e, šalyje yra diktatūra. Daug žmonių išvyko iš šalies dėl ten esančios diktatūros. Žmonių teisės yra suvaržytos, čia turiuomenį ir spaudos laisvę, ir žodžio laisvę. Karinėje tarnyboje žmonės dažnai yra kankinami. ES turi kažką daryti, kad e, ši šalis plėtotų demokratinio valdymo modelį. Taip pat e, šalis turėtų kovoti ir su korupcija. Taip pat e, reikėtų peržiūrėti investicijų politiką kad, tam, kad būtų galima kovoti su smurtu ir neligybė, o taip pat ir su skurdu šioje šalyje. Ačiū. Ačiū, Kočiapnyčik. Ačiū, ponė pirmininkė. Jau daug metų stebime situaciją Eritrėjoje, kaip ten pažydžiamos žmogaus teisės. Matome, kad ten vis dar egzistuoja vergovė, įvairi vergovė, taip pat nėra religijos laisvės, Matome, kaip smurtavimo prieš moteris visiškai nėra gerbiamos LGBT asmenų teisės. Mūsų kolegos, Europos piliečiai taip pat yra sudinami kalėjimą. Daug, daug kitų yra pažydimų. Ar reikia padėti Eritrėjai? Taip. Tačiau reikia pasakyti, kad plėtros fondas turi skirtas lėšas tam, kad padėtų Eritrėjos žmonėms. Ir kelt klausimus, ar mes tikrai galime tai padaryti. Ar galime užtikrinti, kad būtent tam bus skirti pinigai, o ne bus panaudoti dik diktatūrai paremti. Nes kitaip nieko gero. Ačiū. Ačiū. James Cover. Ačiū, ponė pirmininkė, Eritrėja yra tokia šalis, kurioje kyla daug didžiulių iššūkių, politinis nestabilumas, žmogaus teisų pažeidimai, prievartinė karinė tarnyba, visą tai kelia humanitarinė krizė. Eritrėja yra didžiulis šaltinis migrantų krizėje, nes labai daug žmonių iš, iš Eritrėjos keliauja į Europą. Taip pat šalia yra Somalis, Sudanas, Etijopija. Ir reikia turėti galvoje, kaip tai kokia svarbi šalis yra saugumo tam regione. Etijopija yra labai daug pabėgėlių iš Eritrės, per 140 tūkstančių. Tad taip pat turėti galvoje, kad Etijopija dar svarbi yra kovoje su Al-Shabaab judėjimu. Pone pirmininkė, matome, kad svarbus migracijos kyla iš Eritrėjos ir su to sudėti galima tik tais bendrauti bent su vietinėmis svarbiomis šalimis. Ir tik tai bus galima šią situaciją išspręsti taip, kad geriausių būdų ir Šiaurės Afrikos bei vidurio e, ir artimų rytų žmonėms. Ačiū. Uh, thank you very much indeed. Labai ačiū. Toliau. Ponios Magerinį vardu. Enis Plaskart, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip jau sakiau prieš tai, pirmame savo pasakymę, tai tikrai jums kelia daug nerima, tai kaip pažydinimo žmogaus teisės rytėje, kaip ženkliai pažydinėjimas. Apie tai kalbame su ministrais, taip pat pagal straipsnį 8 veikiačioje grupėje. Taip pat iškeliame šį klausimą tarptautinėse formuose, ypač kitinėse tautose. Pagal plėtros fondo programą ES parems programą, kuri matyta Eritrėjai pagal jungtinių tautų, jungtinių tautų gairias ir tam numatom bendrauti su Eritrėjos vyriausybė. ES nori bendrauti su Eritrėja principų daugiau už daugiau. Numatome sąlygas. Dėl to ES kreipėsi į Eritrėjos vyriausybę ir teigiame, kad jeigu nori bedarbiauti, turi būti šalyje vykti reformos. Čia turi būti vykdomas žmogaus teisų reformos, taip pat valdysinos reformos, taip pat įvairios paslaugų reformos. Nuo šiek tiek iki 20 metų numatoma įvairiams projektams, taip pat energetikos projektams skirti lėšų, o viso to siekiama tam, kad būtų galima užtikrinti didesnį maisto, maisto saugą ir didesnį žemės produktivumą siekime tuo užtikrinti tvarų ekonomikos augimą. Europos pinigai padės vietos gyventojams ir siekime padgerinti gyvenimo kokybę ir mažinti skurdą. Toliau pasakytina, kad matėte daugiau priemonių. Eritrėjai, Europos Sąjunga ir toliau rems rekomendacijas, kurias, kurias Eritrėjai išsakė jungtinių tautų periodinis peržiūrėjimas juridinės situacijos vertinimas. Toliau, parama plėtrai, na, apie tai buvo daug kalbėta. Ši plėtra vykdoma pagal specialius projektus, kurie, kurie rengiami būtent tai šaliai ir, ir to šalies piliečių naudai, siekime kurti darbo vietas, nėra remiama centrinė valdžia tais projektais, projektai vykdomi skaidriai laikantis taisyklių, kurias numato ES jungtinių tautų plėtros fondai. Ir taip pat paskirtina, kad projektai yra griežtai prižiūrimi pagal ES finansinius ir audito reglamentus. Ir pasakytina, kad šių lėšų, šių fondų nauda yra pat, pat atitenka ir ties piliečiam. Vėlgi norėčiau pakartoti, kad nauda skiriama yra piliečiams, o ne centriniai valdžiai. Pane pirmininkė, supratome, kad politinė situacija dabar labai sėtinga bendraujant su Eritrėja. Ir mes, žinau, bendrausime su jumis, kartu vertinsime, kokia yra situacija, kiek yra padaryta pažangos ir kiek vyriausybė yra nusiteikusi reformuoti sistemą. Vyriausybė galėtų, pane Mogherini, nuolat teiks ataskaitas jums tad tikrai nekitam ignoruoti parlamento. Nebejokite, kad toliau stebėsime, kaip kinta žmogus teisės padėtis Eritrėje bei kaip kinta šalies vaidmo regione. Kaip jau sakiau pradžioje, mes Eritrėje bendravime jos piliečių naudai ir pasakytume, kad tolesnė izolacija tikrai nepadės Eritrėjos piliečiams. Ačiū, ponė pirmininkė. Thank you well. Dziękuję bardzo pani minister. Otrzyma... Ačiū, dėkoju ministrai. Gavau septynis rezoliucijų projektus praktiškai iš visų frakcijų. Dabar baigiame šią diskusiją, bus balsuojama rytoj.